Yes, good afternoon, good afternoon, colleagues. We will start our. Uh... Labadiena, kolegos. Pradėsime komiteto posėdį. Ir dabar pirmiausiai pasitvirtiname darbo tvarkį. Jeigu darbo tvarkės pakeitimų nieks nesiūlo, tai tvirtiname. Toliau ankstesnių posėdžių protokolų patvirtinimas spalio 10, spalio 16 ir lapkričio 6. Ar galime tvirtinti protokolus? Kitas klausimas - pirmininkės pranešimai dėl um, koordinatorių posėdžio, kuris įvyko lapkričio 21 dieną. Pirmiausiai, tai nuomonės projektas, už kurį atsakingas lybės komitetas tenka GUE Engel grupiai Toliau nuomonė dėl užsienio reikalų komiteto pranešimo atitenka FDD grupiai ir um, nuomonė dėl um, Teisės reikalų komiteto pranešimo ES teisės taikymo 16 metais klausimais tenka EPP grupai, EPP frakcijai. Toliau balsavimas. Esate pasirengę balsuoti? Turite balsavimo korteles? Jeigu taip, tai tada penktasis darbo atvarkės klausimas - moteris, lyčių lygybė ir su klimatu susijęs teisingumas. Pranešėjas Linėja Engstrom, 110 už prieš susilaikę atmestą, 111 112 dalimis balsuojame. Pirmininkė atsiprašo, praleido 111 pranešimą, e, pakeitimą. 111 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 112 pakeitimas, dvi dalis. Pirma dalis už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Antra dalis už, prieš, susilaikę, atmesta. 115 pakeitimas už prieš susilaikę atmesta. 116 už prieš susilaikę. Pasitikslinkime. 116 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 117 pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta, 118 pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta, 121 už prieš susilaikę patvirtinta, 122 kas už prieš susilaikę atmesta, 123 kas už prieš susilaikė atmesta, 124 už prieš susilaikė patvirtinta, 125, 26 už prieš patvirtinta, 127 už prieš susilaikė patvirtinta, 128 už prieš susilaikę atmesta, 129 už, prieš, susilaikę atmesta, 130 už, prieš, susilaikę patvirtinta, 131 už, prieš, susilaikę atmesta, 132 už, prieš susilaikė patvirtinta, 133 už prieš susilaikė patvirtinta, 135 už prieš susilaikė patvirtinta, 137 už prieš susilaikė patvirtinta, kompromisinis 16 už prieš susilaikė patvirtinta, 141 už prieš susilaikė. Pasitikslinkime. 141 pakeitimas. Balsuokime. Balsuoti baigiame. Atmesta. 142 už. Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Pasitikslinkime gerai. Pradėkime balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 144 už, prieš, susilaikė, atmestas 145 už, prieš, susilaikė, atmesta kompromisinis 17 už, prieš, susilaikė, patvirtinta 148 už, prieš, susilaikė, atmesta 149 už, prieš, susilaikė atmesta, 150 už, prieš, susilaikė, pasitikslinkime. Balsuoti pradedam, balsuoti baigiame. Patvirtinta. Šimtas penkiasdešimt pirmas pakeitimas, ne? Ne, jis atkrenta. 152 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 153 už, prieš, susilaikę. Man atrodo, kad patvirtintas, sako pirmininkė. Pasitikslinkime. 153 pakeitimas. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 154 už, prieš, susilaikė patvirtinta, 156 už, prieš, susilaikė atmestas, 157 už, prieš, patvirtinta, 158 už, prieš, susilaikė patvirtinta, 159 už, prieš, susilaikė atmesta, 160 už, prieš susilaikę. Man atrodo, reikia pasitikslinti. 160 pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 161 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 18 kompromisinis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 19 kompromisinis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 19 166 už, už, prieš, susilaikė atmesta, 167 už, prieš, susilaikė, pasitikslinkime, 167 pakeitimas, balsuoti baigiame, patvirtinta, 168. Toliau devintas, devinta dalis, dalimis, pirma dalis, už prieš, susilaikė, patvirtinta, antra dalis, už prieš, patvirtinta, 171 pakeitimas už prieš, susilaikė, patvirtinta, 172 už. Ne, jis atkrenta, sako pirmininkė. 174 už, prieš, susilaikę. Man atrodo patvirtinta. Pasitikslinkime 174. Balsuoti. Pradedam. Balsuoti baigiam. Patvirtinta. 175 už, prieš, susilaikę atmestą. 170. 76 už prieš susilaikę patvirtinta. 181 už prieš susilaikę atmesta. 182 už prieš atmesta. 163 už prieš patvirtinta 190 už prieš susilaikę. Patvirtinta, sako pirmininkė. Pasitikslinkime. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigimą. Patvirtinta. 191 už prieš susi laikę patvirtinta. Amendmentų. 122 už, prieš, susilaikę, reikia patikrinti. 192 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas, atmesta. 20 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 197 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Šeštas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Septintas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Aštuntas, už, prieš, susilaikė patvirtinta. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 11 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 14 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 16 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 18 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 19 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš kas prieš susilaikę patvirtinta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 33 pakeitimas atsiimtas yra. Nereikia dėl jo balsuoti. Toliau 35 pakeitimas, kas už, kas už, prieš susilaikę patvirtinta. 41 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 43 kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 45 kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 46 kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 48 kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 49 kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 5 kompromisas kas už, kas prieš susilaikę atmesta patvirtinta. 52 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 6 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 7 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 58 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 59 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 60 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 62 kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 63 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 64 kas atkrenta automatiškai, 65 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 8 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 69 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 70, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 71, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 72, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 73, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 74, kas už, kas prieš susilaikę susilaikę atmesta, 75 kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta, 76 kas už, kas prieš susilaikę atmesta, 77 kas už, kas prieš susilaikę atmesta, 78 kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 83 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 88, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 11 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 12 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 93 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 94 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 95, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 13 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Keturioliktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Šimtas antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta Tikriname 102 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 103 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikę atmesta. 104 kas už, kas prieš. Susilaikę atmesta. 15 kompromisas. Kas už, kas prieš. Susilaikę patvirtinta. 109 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Toliau periname prie 93 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 95, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 97, pirmoji dalis Ne, nereikia. Dėl jo balsuoti. Tik dėl antrosios dalies balsuojame. Kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 920 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 925 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Druo septintas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Drua G konstatuojamoji dalis, kas už, kas prieš susilaikė. Patvirtinta. Druo 6, tik antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. Druo 18, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. Druo 19, kas už, kas prieš susilaikę, sako pirmininkė. Druo 8, druo 9. Atsiprašau. Gruodė 9, kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. Toliau e, galutinis balsavimas elektroniškai. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta, sveikiname pranešėją, dėkoju už puikiai atliktą darbą. Aha. And now? Four. Aha. Uh, uh, uh, Kolegos, dabar Balsuosime dėl kito klausimo nuomonės projektas, dėl kitos daugiametės finansinės programos, Europos parlamento pozicija po 20 metų. E, pranešėja Garcia Perez ir dabar septintas pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikę, atmesta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas, kas už dar kartą, kas prieš, susilaikę, tikriname aštuntą pakeitimą. Prašau balsuoti. Dabar balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Devintas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Vienuoliktas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Pirmas kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 16 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 17 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 21 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. Ketvirtas kompromisas kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 24 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. Trečias kompromisas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Dabar žodinis pakeitimas numeris 2, kuriam pritarė EPP ir socialdemokratai, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. Šeštas kompromisas. Ne, dar prieš tai yra 30 pakeitimas, 30 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. Pirmas pakeitimas. Jis atkrenta. Trečias ir ketvirtas dėl jų balsuojame kartu kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. O dabar galtinis balsavimas dėl visos nuomonės projektų svaitimais ir pataisimais. Balsuojame elektroniškai. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dėkoju ir sveikiname pranešėją. Ir paskutinis balsavimas. Visi? Aha. Draft position in form of. Čia yra bendra pozicija dėl e, pakeitimų būdu Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras 16 metų metinės augimo, metinio augumo apžvalga. Evelina Regner yra pranešėja. Dabar balsuosime. Sorry. Amendment 17. 17 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 11 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 18 pakeitimas kas už. 18 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Antras pakeitimas kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. Trečias pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas, trys dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. Antroji dalis kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, trečioji dalis, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Toliau dvyliktas pakeitimas. Balsuosime dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Dvidešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Septintas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Devintas pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, tryliktas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, keturioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Dėkoju. Yes. And then it's over. And eight point on the chat. Ir aštuntas darbo atvarkės klausimas reikia patvirtinti komandiruotėje Portugaliją ir informuoti narius dėl komandiruotės į Portugaliją ataskaitos. Niekas neturi, atrodo, pastabų, tada viską tvirtiname. O dabar Mūsų kitas posėdis vyks kitų metų sausio 24 dieną. O dabar, brangus kolegos, noriu pakviesti jūs pakelti taurę po poros minučių, pažymint mūsų darbo metų pabaigą. Prašom neįsiskirstyti.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 I would like to warmly welcome you all today at this small celebration which we organized with FEM Secretariat to mark the end of the year. As you know, it is my first year of chair of FEM committee and I would like... Nes um, tikrai aš kaip uh, mūsų komiteto pirmininkė noriu parodyti, padėkoti Jums už supratimą, už paramą, man perėmus pirmininkavimą ir labai noriu padėkoti mėliesiams koordinatoriams, su kuriais mes svarstome visus svarbiausius klausimus ir priimame sprendimus dėl jų. Taip pat noriu padėkoti kolegoms parlamento nariams, kurie labai aktyviai dalyvauja mūsų komiteto darbe. Ačiū visiems. Šiandieną taip pat noriu nuoširdžiai padėkoti ir atvykusiems kitų organizacijų nariams, kurie padeda mums e, kovoti už moterų teisės ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Ir didžiulis ačiū sekretorijato atstovui Živilė ir Simonai, mano pagalbininkėms, kurios padeda man, padeda surenkti, pasirenkti posėdžiams ir taip pat uh, padėjo surenkti kokteilio. Taip pat pirmininkė maloniai dėkoja vertėjams, kurie padeda mums susikalbėti. Visiems linkiu gerų atostogų, smagių atostogų, o aš nekantrai lauksiu mūsų posėdžio kitų metų sausio mėnesį. Ačiū dar kartą visiems. Prašom prie stalo pakelti taurę.